friends, uh, guests and... Uh, Mėly bičiuliai, svečiai ir gerbiami parlamento nariai. Posėdį mes dabar pradėsime. Prašau, salėje tvarkos, nes laikas pradėti posėdį. Thank you. I want to welcome all of you. Noriu su visais pasisveikinti kažkam jau kėdė sulūžo, negi jau dabar darbas pradeda strikti. Na, nesvarbu, sveikinusi su visais nacionalinių parlamentų atstovais, susirinkusiais į tarp parlamentinį komiteto posėdį, kurį suorganizavo užimtumo komitetas. Sveikinuosi su nuolatiniais komiteto nariais ir Europos parlamento nariais. Šis tarp parlamentinio komiteto posėdis skirstamas į dvi sesijas. Pirmoji – tai užimtumas ir socialinių rodiklių lentelė, taip pat makroekonominio disbalanso procedūra, koncentruojamasi ypač į jaunimo nedarbą. Antroji sesija – komisijos investicijų plano poveikis e, darbo vietų kūrimui Tikimės, kad norėsite dalyvauti diskusijose. Tuomet turite pasinaudoti užpildyti arba geltoną formuliarą, jei norite dalyvauti pirmoje diskusijoje, ir kita vertus užpildyti šį formuliarą, jei norite dalyvauti antroje diskusijoje apie investicijų fondą. Bandysime pateikti įvairų pranešėjų sąrašą. Darbas startavo šiek tiek vėluodamas, todėl siūlau iš karto e, pereiti prie temų. Aš, aš pati, pradėdama pirmą sesiją, tarsiu porą žodžių. Pirmoji sesija tai socialinių rodiklių lentelė. Visi turime socialinę dimenciją laikyti lygę su makroekonomikos politika. Šio komiteto nariams, maniau, tai natūralus dalykas. Mano gimtojoje šalyje, Švedijoje, teigiama štai kas. Turi būti taip, kad viena ranka žinotų, ką daro kita. Ir ko gero visose valstybėse narėse panašus posakis yra. Tik taip galime pasiekti geriausių rezultatų. Turime matyti bendrą vaizdą. Mes, parlamentarai, negalime sauliaisti vieną vertus kalbėti apie vidaus rinkos teisingumo didinimą, bet kitą vertus teikti pasiūlymų, kurie skatina darbo rinkos socialinį dempingą, mokesčių vengimą, nesažiningą konkurenciją. Negalime e, kalbėti apie pensijinio amžiaus didinimą, tuo pačiu neteikdami pasiūlymų, kaip sudaryti realias sąlygas žmonėms dirbti ilgiau skatinti įgūdžius, investuoti į švietimą yra puikios priemonės. Tačiau jos naudos neduos, jeigu mes tuo pačiu neinvestuosime į paklausos skatinimą. Jaunimo nedarbo priežast, priežast, priežastys priklauso ne vien nuo įgūdžių netitikimo. Dar viena priežastis tai yra naujų darbo vietų trūkumas. Naujų darbų, kurie leistų oriai gyventi, o ne tik išgyventi trūkumas. Mes negalime dereguliuoti e, darbo įstatymų, negalime dereguliuoti sveikatos ir darbo saugos įstatymų. Nes taip tik tai prikurtume daugiau rizikingų darbo vietų. Žmonės dirbtų neturėdami jokių garantijų, neribotą darbo laiką. O tai nebūtų gerai, jei mes norime mm, konkuruoti su kitomis pasaulio vietomis. Mes negalime konkuruoti mažomis ir vis mažesnėmis algomis. Negalime konkuruoti prastesnėmis darbo sąlygomis. Taip, su Kinija, Indija ir kitomis šalimis nepakonkuruosi. <clears throat> Nestabilus laikinas darbas užkerta kelią jaunuoliui gauti, e, išsinomoti būtą, užkerta jam kelią m, turėti telefono abonementą, jaunuolis negali keliauti, taip užkertamas e, kelias jam judėti darbo rinkoje. M, tai didina segmentaciją. Norėdami ilgalaikio ekonomikos augimo turime mažinti e, neligybės požymių. Užimtumo ir socialinių reikalų komitete mums šios mintys natūralios ir nacionalinių lygmenių ir Europos parlamente. Valstybės šiuo metu patiria didžiausias atotrukis savo visuomenėse nuo praeito amžiaus trečiojo dešimtmečio. Oxfam paskutinis pranešimas nurodo, kad pasaulyje vienas procentas yra turtingųjų ir jų turtas netrukus kitais metais viršys likusių 99 procentų žmonių turtą. Štai apie ką reikia susimastyti štai akivaizdu, jog yra daugybė darbų, kuriuos turime dar atlikti. Mums reikia bendrabiavimo, mums reikia susikoncentruoti, mums reikia išsamei spręsti darbo vietų klausimą. Ne vienas jaunolis neturėtų pradėti savo suaugusio gyvenimo tapdamas bedarbių. Mm, kad užkirstume tam kelią, ir darbo rinkos perspektyva, ir ekonominė perspektyva turi būti uh, sulietos. Tam ir skirta ši sesija. Kalbėsime ne tik apie ekonomikos problemas, bet ir apie socialinių darbų, e, socialinių reikalų darbo tvarkę, pastangas socialinės rytyje. Štai tokios mano mintys. Mes esame pasiruošę pradėti diskusiją suteiksiu poniai Marija del Marangero Martinės. Ji atstovauja Ispanijos senato mm, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Pone, jūs galite kalbėti ispanų kalbą. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū Jums už tai, kad suteikite man galimybę pakalbėti apie situaciją Ispanijoje, ypač apie užimtumo problemas mūsų šalyje. Nedarbas mums yra labai didelė problema. Prieš trejata metų Ispanijoje nedarbas buvo didžiausias Europoje. Tačiau per pastaruosius tris metus mums pavyko šio to pasiekti. To siekia mūsų vyriausybė ir įgyvendino daug svarbių teisės aktų. Mes stengiamės subalansuoti biudžetą, stengiamės šiek tiek reformuoti finansų sistemą ir reformuoti savo ekonomiką taip, kad ji būtų konkurencingesnė ir užtikrintų didesnį augimą. O tai reiškia ir naujų darbo, vieto, darbo vietų kūrimą. Kas įvyko per pastaruosius tris metus? Krizės mastai sumažėjo, nes visa visuomenė dėjo didžiulės pastangas, kad taip įvyktų. Mes tengiamės kaip įmanoma daugiau sukurti naujų darbo vietų ir galime pasakyti, kad augimas ir užimtumas dabar Ispanijoje tikrai spartėja. 2014 metais dar nedarbo, darbo ieškančių žmonių sumažėjo 215 tūkstančių. 750 tūkstančių. Krizės metu apie 3 milijonai žmonių prarado darbą, dabar jau 600 tūkstančių iš jų vėl yra įsidarbinę. Taigi galima kalbėti, kad užimtumo situacija mūsų šalyje gerėja. Ir tikrai tai ypač ryškiai pasimatė, kad situacija gerėja ypač ryškiai pasimatė per pastaruosius tris metus. Augimas siekia maždaug 1 procentą, vis dėlto mes atlikome svarbių struktūrinių reformų, ypač darbo rinkos reformų ir tai jau duoda jūs juntamų pokyčių. Darbo rinkoje įgyvendintos lankstumo nuostatos, kurios veikia. Labai svarbu yra kurti naujas darbo vietas, ypač jaunimui. Ir mes kaip tik ir koncentravomės į šią problemą. Visa vyriausybė dirbo tą linkme. Galima pasakyti, kad jaunimo švietimo problemos buvo tikrai labai didelės. Jaunimas negaudavo tinkamo išsilavinimo ir iš esmės iš tūkstančio 850 jaunuolių nedirbdavo ir nesimokydavo, o tai veda tiesiai į atskirtį, į ilgalaikį atsiskyrimą nuo darbo rinkos ir galų gale atskirtį nuo visos visuomenės. Jau 2013 metų vasario mėnesį mes pradėjome taikyti pirmasis priemonės, maždaug šimtą įvairių priemonių įvairiems jaunimo užimtumo projektams pradėti. Jaunimas buvo skatinamas steigti įmonės ir siūlėme sudaryti neterminuotas darbo sutartys jaunimui. Nuo šių, iš šių priemonių, šiomis priemonėmis pasinaudojo apie 400 tūkstančių jaunuolių nuo to laiko. Neterminuotų darbo sutarčių skaičius sumažėjo 2 procentais jaunimui iki 25 metų tokių sutarčių sudarimas taip pat padidėjo 25 procentais, atsiprašau, nesumažėjo, bet padidėjo. Taigi galima pasakyti, kad šioje srityje, nedarbo mažinimo jaunimo srityje mums tikrai pavyko daug pasiekti. Taip pat ir jaunimo garantija suteikė daug galimybių padidinti jaunimo užimtumą ir ji buvo tikrai taikoma Ispanijoje. Uh, Manau, kad mes visi susitelkę galėjome pasiekti labai daug. Tas yra labai svarbu, kad visi dirbtų kartu ir vyriausybės, ir ES institucijos, nes tik tai tai gali turėti tą dauginamąjį poveikį. Svarbu, kad nacionalinė valstybių politika būtų nukreipta teisinga linkme, bet ji turi dėrėti ir su ES tikslais ir ES politika. Mes įsteigėme fondą kovai su jaunimo nedarbu ir tikrai galime dabar pasidžiaugti savo rezult, pasiektais rezultatais. Jaunimo garantijos sistema pas mus tikrai veikia. 2015 metams mūsų prognozijas yra neblogos. Manau, kad sunkiausią laikotarpį mes jau išgyvenome ir mums pavyko užkirsti kelią atskirties didėjimui, mums pavyko sukurti tokią subalansuotą sistemą, kuri dabar jau duoda rezultatų. 2015 metais daugiausia kreipsime dėmesį pažeidžiamiausiams žmonių grupėms, į pažeidžiamiausias žmonių grupės, ką numatome atlikti mokesčių srityje. Sausio mėnesį jau prasidėjo fiskalinė reforma ir per 15-17 metų skirsime 9 milijardus eurų darbuotojams ir jų šeimoms skatinti. mūsų makroekonominiai duomenys gerėja, todėl reikia, kad gerėtų ir žmonių gyvenimas. Manau, kad naujieji ES instrumentai ir mūsų taikomi instrumentai bus tikrai labai turės teigiamą poveikį. Mes numatome pagalbą šeimoms su vaikais, numatome paramą neįgaliems asmenims ir tai tikrai įrodo, kad mūsų vyriausybė yra nusiteikusi nepalikti nei vieno sunkioje padėtyje. Mūsų mokesčių politika turi ne tik tai veikti kaip ekonomikos skatinimo priemonė, bet ir kaip socialinės sanglaudos didinimo priemonė. Dar vienas pavyzdys - strateginis užimtumo didinimo planas, kuris turėtų padėti įtraukti į darbo rinką ilgalaikiais žmonės, kurie ilgai neturi darbo. Tokie yra 6 procentai mūsų visų nedirbančiųjų. Ir mes pradėjome sausio mėnesį tokią programą, pagal kurią ilgalai, ilgai darbo neturintys asmenys būtų įtraukti į darbo rinką, atsižvelgiant į ypatingus jų poreikius. Tai yra lankstus planas ir įmoniai mokami 425 eurai papildomai prie sutartinių e, jos įsipareigojimų tam asmeniui. Taigi, mes žengėme socialinės valstybės ir sanglaudos valstybės linksme ir žinom, kad dar esame tik tai kelio pradžioje, bet manome, kad mūsų kelias yra teisingas ir jis mus nuves ten, kur mes norime patekti. Todėl ir toliau žengsime šiuo keliu, taikysime priemonės, kurias jau pradėjome taikyti, nes matome, kad jos veikia ir jos yra reikalingas. Stabilumas, didesnis užimtumas ir didesnė gerovė. Tai pagrindiniai mūsų kertiniai akmenys. Ačiū. Ačiū. O dabar dvi, dviejoms minutėms suteiksiu žodį pirmiausia, pirmiausia ponai Katarin Čiobur iš Vengrijos nacionalinės asamblėjos. Taigi žodis jums. Gerbiamoji pirmininkė, ponios ir ponai, aš esu Europos Sąjungos reikalų komiteto narė ir mes nuolat aptarėme Europos semestrą, vyksta nuolat posėdžiai šią temą. Taip pat daug dėmesio skiriame darbo atverkė Europą 2020. Esame įsitikinę, kad augimo skatinimas ir kova su nedarbu yra labai svarbios priemonės. Mes taip pat susitelkėme ties investicijų planu, kuriame daug dėmesio skiriama mažų ir vidutinių įmonių finansavimui, nes jos yra labai svarbios Vengrijos ekonomikoje ypač kuriant darbo vietas. Kalbant apie sanglaudos politiką, labai svarbu, kad lėšos nebūtų leidžiamos kitiems projektams, o skiriamos tam, kam iš anksto numatyta. tie projektai, kuriems finansavimas buvo skirtas anksčiau, jie turi tęstis, jiems reikalingas ir tolesnis finansavimas. Taip pat reikia sustelkti ties geografinės pusiausvėros klausimais. Ačiū, o dabar norėčiau suteikti žodį ponui Liuvas Blaha iš Slovakijos nacionalinės tarybos. Prašau. Ačiū Jums pirmininkės žodžiai yra, buvo labai svarbus, kai jie kalbėjo apie rizikingas darbo vietas. Pavyzdžiui, Slovakijoje keičiasi reikalavimai dėl e, darbuotojų dirbančių parduotuvėse ir pačios įmonės primeta darbuotojams tokias sąlygas be socialinio užimtumo garantijų ir tai yra labai svarbu nes paprastai darbdaviai turi sumokėti pusę e, sumos už darbuotoją. Ir dažniausiai tokiu atveju, kai darbuotojai dirba be socialinių garantijų, tai yra kengsminga visiems ir įmonėms, ir darbuotojams, ir mes tengiamės keisti teisės aktus, tačiau įmonės visuomet randa būdų kaip išsaugoti tas rizikingas darbo vietas. Taigi mums reikalingos bendros priemonės ES mastu, kaip kovoti su tuo. Taip pat yra socialinio dempingo problema. Postkomunistinės šalys, e, tokios kaip Slovakija, dažniausiai yra kaltinamos turtingesnių šalių dėl socialinio dempingo, bet problema tokia, jeigu stengiasi pakeisti situaciją, tai dažniausiai e, tie amba, pasisakantie iš vakarų stengiasi e, sukurti ypatingesnės sąlygas vakarų įmonėms iš vakarų šalių. Taigi e, gal tai irgi yra visos ES problema. Ačiū. Ačiū Jums. O dabar kalbės ponas Andrei Hunkur iš Vokietijos Bundestago dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Esu iš Vokietijos, esu kairiųjų atstovas, taigi dirbu opozicijoje, nesu vyriausybės atstovas šiame posėdyje. Šiandien kalbam apie socialinių rodiklių lenteles, kalbam apie šio naujo instrumento taikymo poveikį. Kągi matome pažvelgę į ES taikomus instrumentus. Susidaro toks nesubalansuotas įspūdis. Iš vienos pusės turime fiskalinį paktą, šešių dokumentų, dviejų teisės aktų mm, rinkinį, bet labai nedaug turime ekonominės politikos priemonių ar instrumentų ir dar mažiau socialinės politikos instrumentų Europos lygmenų. Ir socialinių rodiklių lentelės turėtų šiek tiek padidinti balansą šioje srityje, bet man atrodo, to tikrai nepakaks. Taip, rodikliai atvaizduojami, mes matom, kas vyksta, bet ne, niekas neanalizuoja priežasčių, kodėl vyksta tam tikri procesai, bet to nėra nustatyta jokio automatinio mechanizmo, kaip būtų galima užkirsti kelią tam tikroms neigiamoms tendencijoms, o tokie mechanizmai yra numatyti fiskalinių instrumentų atveju. Ir man atrodo, kad tai yra pagrindinė problema. Pažvelkime į pietų Europą. Ispanijoje ta situacija yra nekokia, 50 procentų jaunimo nedarbas, Graikijoje dar blogiau. Ir matome, kaip reaguoja tų šalių žmonės. Pažvelkite, kokios demonstracijos šeštadienį vyko Madride, kas vyksta Graikijoje. Visą tai rodo, kad mūsų taikomi instrumentai yra nebrandus ir neefektyvūs. Todėl aš manau, kad Europos Sąjunga, Europos lygmenių turėtų veikti daug aktyviau, ir turėtų numatyti, kad esant kažkokiems neigiamiems socialinių rodiklių lentelių rezultatams būtų automatiškai reaguojama, kad tai nebūtų tiesiog konstatuojama kaip faktas ir viskas. Ačiū. Thank you, now I'll give... Ačiū. Dabar e, suteiksiu žodį iš ponai Javier Lopes. Jis yra Europos parlamento ir šio komiteto narys atstovauja Ispaniją. Ačiū. kalbėsiu apie Ispaniją. Ir tai, ką išgirdau, man susidarė įspūdis, kad mes gyvename skirtingose šalyse. 24 procentai nedarbas, bendrai 50 procentų jaunimo nedarbas, žmonės iškeliauja į kitas šalis, nes negali įsidarbinti. Pastaraisiais metais buvo įgyvendinta darbo reforma, bet jai priešinosi profsąjungos, ji nebuvo tokia gera, kaip jūs čia pavaizdavote. Pernai įdarbint, kai kurie žmonės įsidarbino vidutiniškai tik tai 24 dienoms. Aš manau, kad visos tos reformos mus ne tik, kad nenuveda toliau, bet jos kaip tik netgi yra žingsnis atgal. Tačiau dabar nelaikas vien tik kritikuoti, reikia ieškoti sprendimų. O koks yra sprendimas? Sprendimas tikrai nėra girtis savo rezultatais. Sprendimas yra reikalauti tokios vyriausybės, kuri realiai žiūrėtų į mūsų situaciją. Jūs kalbėjote apie pažeidžiamus žmonės, kurie neva taps jūsų e, dėmesio centru. Ispanijoje 400 tūkstančių žmonių yra prasiskolinę ir negali gražinti savo skolų. Taigi, būkime realistai, žiūrėkime problemoms tiesiai į akis. Ispanijos ekonominis augimas BVP požiūriu yra gana realus. Tikimės, kad kitais metais mums pavyks pasiekti augimo, bet kaip jis atsispindi darbo rinkoje, kol kas niekaip. Nedarbas ir toliau yra didžiulis ir nors Ispanija gali pasigirti ekonominiu augimu, be nedidžiausio Europoje, vis tiek mes turime daugiausia nedirbančių žmonių, 21 procentas jų bus ir ateityje, kaip yra numatoma. Ir kaip mes galim padidinti padėti, tai atsiprašau, sumažinti tą atotrūkį tarp turtingųjų ir neturtingųjų žmonių. Na, tikriausiai tai nėra tiesioginė mūsų užduotis, bet vis tiek į tai reikia atsižvelgti. Europa turi stengtis siekti subalansuotos politikos, būti arčiau piliečių, būti demokratiškesnė. Visas tai, aišku, yra teisinga, bet galvoti reikia konkrečiai apie konkrečius žmonės ir nustokime kalbėti politiškai, nustokime girti savo vyriausybėmis, imkime darbų. Ačiū. Dabar mano, dabar mano sąrašė jau tik Europos parlamento nariai. Jeigu nacionalinių parlamentų norė, norėtų kalbėti, tai prašyčiau jūsų paprašyti žodžio. O dabar kalbės ponia Tetjana Begen. Ji yra Europos parlamento narys. Nariai, prašau, dvi minutės. Ačiū, Norėčiau grįžti prie to, ką kalb, apie ką kalbėjo e, paskutiniai du pasisakysieji dėl pensijų ir dėl rodiklių. Komisija yra prieimusi sprendimą stiprinti socialinį matmenį, kalbant apie Europos pinigų, ekonominę ir pinigų sąjungą ir pasitelkdama ekonominio disbalanso procedūrą. Taigi mums labai svarbu spręsti sažiningumo ir skurdo klausimus. Manyčiau, kad šie rodikliai yra labai naudingi, nes atspindi dabartinę situaciją. Reikia galvoti apie tai, kas daro poveikį šalių ekonominiam disbalansui reikėtų galvoti apie ilgalaikius ekonominius sprendimus. Ir mums reikia ne, ne tik įsivaizduoti situaciją, kokia ji yra dabar, bet e, sugebėti išvelgti ateitį. Mums reikėtų kalbėti apie tokius rodiklius, tai galimėjimą gauti informaciją, nesa, nesažiningas algas, kalbant apie vyrus ir moteris, skurdą valstybėse narėse ir dirbančiųjų nepakankamas pajamas. Mums reikėtų kalbėti apie socialinę politiką. Reikalinga išsamesnė analizė, kad galėtume, kad žinotume, kokie yra mūsų veiksmų prioritetai, kaip kovoti, pavyzdžiui, su jaunimo nedarbo. Ir tai yra įtraukta į dabartinių rodiklių rezultatų suvestinę. Reikėtų kalbėti ir apie aukštą išsilavinimą, ir apie tuos, kurie nebaigia mokslo, reikėtų kalbėti ir apie e, užsirašančius įvairius mokymus. Apskritai reikėtų kalbėti apie švietimo lygį to švietimo, kurį gauna jaunimas. Ir reikėtų kalbėti daugiau apie sažiningumą, su švietimu susijusius veiksnius. Mes svarbu ne tik laisvos priekybos erdvė, piliečiams labai svarbi ekonominė gerovė. Ačiū. O dabar Skiviko Trakokoma kalbės. Ir tai yra Kipro nacionalinio parlamento narė. Ačiū. Visų pirma. Leiskite pakomentuosiu jūsų pasisakymą ir Oxfam e, paskelbtus rezultatus dėl ekonominės neligybės kuriuos jūs paminėjote. Aš manau, kad ir tai galėtų tapti tuo instrumentu, kuris mums padėtų suprasti, kad politika ir tos priemonės, kurių mes ėmėmės lygi šiol, neišsprendžia tikrųjų mūsų problemų. Problemų, kurios egzistuoja visame pasaulyje, taip pat ir Europos Sąjungoje. Skaičius jūs jau paminėjote, bet aš manau, kad ir aš jų nekartosiu. Tačiau manau, kad visi suvokiame, kad milijardierių pelnai auga ir toliau, o skurstantieji dar labiau skursta. Ir tokių žmonių yra vis daugiau. Ką daryti, kad turtingieji neturtėtų, o skurdė, skurstantieji dar labiau neskurstų? Tai yra ta problema, kurią mums reikia išspręsti. Mes nuolat teikiame kažkokius vertinimus, ataskaitas apie augimą, apie pro programų įgyvendinimą, apie strateginės programas ir panašiai, jos visos svarstamos. Apie tai kalbėta ir mūsų plenarinėme posėdėje. Bet kuo viskas baigėsi? Baigėsi tuo, kad apie tai pakalbama ir pati problema ir toliau lieka neišspręsta. Todėl reikia konkrečiai imtis problemų sprendimo. Pavyzdžiui, nedarbas kokių politinių priemonių reikia imtis tam, kad žmonės galėtų grįžti į darbo rinką, ypač tie, kurie jau seniai yra iš jos išstumti. Ką daryti, kad žmonės galėtų gauti tinkamą išsilavinimą, ką daryti, kad darbo vietos būtų užtikrintos, kad jos nebūtų tokios. nebūtų rizikingos kaip dabar. Daugumoje ekonomikų yra nedarbo problema. Vienur jį didesnė, kitur mažesnė, tačiau migracija iš vienos šalies į kitą tikrai tos problemos iš esmės neįspręs. Švietimo problema yra taip pat pakankamai didelė. taip pat ir sutarčių sudarimas. Ir Kiprė egzistuoja labai skirtingos darbo sutarčių formos ir jos yra, tos sutartys dažnai nepatikimos. Čia mes turime imtis konkrečių priemonių. Ačiū. Ačiū, ponas Hau Figureiro. Ir tai yra Europos parlamento narys, kuris atstovauja Portugaliją. Ačiū pirmininkė. Norėčiau priminti visiems, kad dabar Portugalijoje yra ypatingai sudėtingas laikotarpis. E, Portugalija e, atidžiai nagrinėja visus svarbius rodiklius, tikėdamasi kad jie bus labai naudingi ateityje. Mes atlikome daug reformų, viena iš jų buvo užimtumo reforma, siekėme sukurti daugiau darbo vietų, kad pagerėtų užimtumo situacija šalyje. Tai buvo padaryta prieš keliarius metus. Ir mūsų 2011-aisiais pradėjome kovoti su nedarbo. Mes įvertinome šį procesą ir buvo ir ekonominė netidėliotinų priemonių programa, kurią įgyvendinome prieš keliarius metus. Taip pat siekėme pagerinti rodiklius, situacija pagerėjo, tačiau daug dar liko ko padaryti, kovojant su jaunimo nedarbo. Profesinis mokymas dabar yra mūsų prioritetas. Mes stengiamės e, užtikrinti gerą mokymą tiems žmonėms, kurie užima e, viduriniosios granties darbo vietas, nes tai prisideda prie augimo ir darbo vietų kūrimo. Ačiū, o dabar suteiksiu žodį ponui Mečislovui, jis yra iš Lietuvos parlamento, prašau. Man garbė čia kalbėti, ypač tikint, e, kad būsiu išgirstas. Mes iš ties darome daug, mes turime strategijas, koncepcijas, planus, priemonės, rezultatai yra, mes einam į priekį bet tokiais mažais žingsniais kad nežinia kada mes daeisim iki europos sąjungos reiškia vidurkio. kodėl? todėl kad mums nepakanka visų pirma resursų. dvidešimt penki metai mes esame laisvi dešimt metų esame europos sąjungoje. pasakysiu keletą skaičių. išlaidos socialiniai apsaugai švedijoje yra dešimt du šimtai aštuoni trys euro danijoje vienuolika penki šimtai septyniasdešimt du euro graikijoje keturi tūkstančiai dvidešimt vienas penki euro lietuvoje aštuoni šimtai du vienas euro. jeigu kalbėti apie pensijas lietuvoje vidutinė pensija šiek tiek daugiau negu du šimtai eurų graikijoje šiek tiek daugiau negu pusantro tūkstančio danijoje daugiau negu tūkstantis keturi šimtai prancūzijoje tūkstantis šimtas aštuoni eurai ir taip toliau. tai apie kokią mes europą apskritai kalbame? apie kokį mes socialinį saugumą iškart iš kokio mes socialinio saugumo siekiame. Mes prisiminkime, kai žmonės balsavo už ES sutartį, tai mums patiko glaudesnės Europos idėja socialinės sanklaudos kryptis, trečias straipsnis sutarties arba devintas straipsnis, kuris kalba apie piliečių socialinį saugumą ir taip toliau. Taigi, socialinis matmuo yra tiesiogiai susijęs su žmonių gerovės ir tai yra pirminė svarba. Ir dar įvertinkim tai, kad socialinė apsauga, apskritai socialinės rytis yra kiekvienos valstybės, o to pačiu ir ES nacionalinio saugumo klausimas ir man atrodo kad tas skurdas didėjantis skurdas aš turiu galvoje ypač tose šalyse kurios yra silpnos mažos šalys socialinė atskirtis jinai perauga į politinę atskirtį. ką mes galėtume ir turėtume daryti bent mano nuomone tai pavyzdžiui turi būti apibrėžti privalomi minimalūs socialinės apsaugos standartai europos sąjungos šalyse ir jie turėtų būti privalomas. pavyzdžiui pensijų dydis europos sąjungos šalyse turi būti užtikrintas europos parlamento ir europos lygių. Aš suprantu, kad tokiu atveju dalį kompensacijų, kompetencijų iš nacionalinių lygmens reikėtų perduoti į ES lygį. Aš suprantu, kad tai reikėtų keisti į ES finansavimo klausimą, bet vis dėlto tai yra nacionalinio saugumo klausimas. Ačiū. Thank you. Uh, Haydn. Ačiū, ponas Haydn iš Airijos. Jis atstovauja Airijos nacionaliniam parlamentui. Dvi minutės. Pone. Ačiū. Kolegos kalba įdomiai, įdomu susipažinti su skirtingų Europos valstybių patirtimis. Airijos patirtis panaši. Per pastaruosius metus mes sugebėjome au pradėti auginti savo ekonomiką 5 procentais. Ir mm, užimtumas padidėjo. Įdomu buvo išgirsti jūsų mintį, kad Europos ateitis tikrai nebus sukurta remiantis mažos kokybės, prastos kokybės darbo vietomis. Airijoje taip pat darbuotojai kenčia nuo rizikingų darbo vietų. Dėl to vyriausybė paskyrė specialų ministrą, kuris kovotų su ta problema, tai yra prastai apmokamų darbų. E, tai visos ES problema. Kalbėdami apie Europos 2020 strategiją mes pabrėžiame, kad turi būti toks tikslas, tai yra didinti darbo vietų kokybę, užtikrinti jų testinumas, testinumą. Tai mažintų ES ilgalaikį nedarbą. Pirmininkė, jūs minėjote, kad kalbant apie jaunimą, iš tikrųjų yra tokia tendencija, jog jaunimui sunku įsigyti nekilnomojo turto arba išsinuomoti būtą. Ir jeigu mes neišspręsime šios problemos, tai užprogramuosime kartų konfliktą. Jaunimas jausis socialiai nesaugus. E, atsakymas į šias problemas nebūtinai turi būti nuleidžiamas iš viršaus į apačią, jis gali kilti iš apačios. Nuo pat vaikystės reikėtų spręsti jaunimo nedarbo problemą. Nuo pat jaunystės, reikėtų, nuo pat vaikystės reikėtų pabrėžti, kaip yra <clears throat> svarbu švietimas ir mokymas. Ačiū ponė Jūta Steiner. Ji yra šio parlamento narė iš Vokietijos. Ačiū. Mūsų visus vienyje noras išbristi iš krizės ir susigražinti žmonių pasitikėjimą Europą. Tam mes turime veikti bendrai. Ir ES ir nacionaliniai parlamentai turi sutelkti jėgas ir susikoncentruoti į konkrečius veiksmus ir vieningai dirbti tą linkme, kad žmonių socialiniai poreikiai būtų užtikrinti. Mes negalime leisti, kad socialinis dempingas neleistų įsidarbinti toje šalyje gyvenantiems žmonėms, negalime leisti, kad tai iškraipytų darbo rinką. Naujas darbo vietos turi būti geros, patikimos darbo vietos, o ne tokie kontraktai, kuriuos čia minėjo kolegos, kurie yra nepatikimi ir prastai apmokami. Perspėjimo mechanizmo ataskaita rodo, kaip didėja disbalansas tarp turtingų ir neturtingų žmonių ES valstyse, to, valstybėse. Todėl reikia sutelkti jėgas ir priemonės derinti vienas su kita. Užimtumas ir socialiniai reikalai yra sunkia, pačios didžiausios mūsų problemos ir jos turi, joms turi būti suteiktas vienodas rangas kaip ir ekonominėms ir finansinėms problemoms. Socialinė politika turi būti įtraukta į mūsų visas politikos rytis ir Europos semestre tai turi tapti privaloma politikos dalimi. Turime nustatyti konkrečius tikslus kovoti su, kovojant su nedarbu ir jų laikytis. Aš manau, kad galime kalbėti apie socialinių rodiklių lenteles, bet negalime galvoti vien tik tai apie rodiklius. Mes jau dabar turime pakankamai instrumentų, kurių dėka galime ir atlikti analizę, ir parodyti valstybėms narėms tolesnio, tolesnės raidos kryptis. Aš manau, kad užtektų pasinaudoti dabartinėmis socialinių rodiklių lentelėmis ir išanalizuoti egzistuojančias problemas bei nustatyti žingsnius, ką galima būtų padaryti. Nereikia vis naujų ir naujų rodiklių ir lentelių. Be to neturėtų valstybės užsidaryti viena nuo kitos. Tik bendras europinis požiūris gali išspręsti viską. Ačiū. Toliau panas Borg iš Maltos. Ponas Borg, na, Maltos nacionalinis parlamentas, prašome įsijungti mikrofoną. Paspauskite raudoną mikrofono mygtuką. Ačiū pirmininkė. Aš esu Maltos mažiausios valstybės narės atstovas. Nesvarbu, kad mūsų valstybė maža. Mes galime daug ką pasiūlyti ir galime atlikti svarbų vaidmenį, kad ES išeitų iš finansinės ir ekonominės krizės. Malta yra įsitikinusi, kad pats geriausias socialinės įtraukties įrankis yra švietimas. Švietimas suteikia žmogui reikiamus įrankius. Jaunuoliui, darbuotojui įrankius, kad jis būtų nepriklausomas ir galėtų save išlaikyti darbo rinkoje. Per pastarąjį dešimtmetį Maltoje mums teko restruktūrizuoti ekonomiką ir darbo rinką. Dabartinė darbo rinka yra grindžiama gamyba, masinė gamyba. Daug žmonių įdarbiname gamyklose. E, bet po to nusprendėme, kad reikia labiau specializuotis. Tai ir aviacija, ir medicinos pramonė, ir kompiuterijos pramonė, nes šios rytis pasirodo suteikia didesnę privalomą vertę. Jei nebūtume sutelkę dėmesio į švietimą, tie darbuotojai būtų e, tapę ilgalaikiais bedarbiais, patyrę e, socialinę atskirtį. Mes taip pat manome, kad mūsų visuomeniai ir ekonomikai labai svarbios mažos ir vidutinės įmonės. Mes jas remiame. Taip pat skatiname verslumo dvasę. Iš to išplaukia žmogaus kūrybingumas, nepriklausomumas, laisvė. Įmonė ir žmogus gali suklestėti darbo rinkoje. ES padėjo mums įgyvendinti šias priemonės. Jaunimo fondas skyrė daug lėšų, kad galėtume investuoti į darbuotojų šviet... mokymą, į darbo rinką. Aš manyčiau, kad per ateinančius šešerius metus reikėtų geriau išnaudoti e, sanglaudos fondo lėšas, kad taptume konkurencingesni. Ačiū. Emilian Pavel. Rumunijos atstovas, paskutinis šios sesijos kalbėtojas. Ačiū pirmininkė. Aš pirmiausia pasitelksiu jūsų citatą, tai ką jūs sakėte. Europa tikrai su rytų valstybėmis nepakonkuruos, mažindama atlyginimus. Mūsų įstatymai, mūsų teisės aktai nustato tam tikrų sąlygų. Kartais vakarų Europos valstybės atsigrėžia į rytų Europos valstybės, tokias kaip Rumunija, ieškodamos ne tik mažų darbo kaštų tenai, bet taip pat ir finansinių paskatų, kurias mes esame numatę šiuo metu savo įmonėms. Hmm. Ponas Lopes teisingai pastebėjo, kad tarp vakarų Europos ir rytų Europos būtina užpildyti egzistuojančią mažų atlyginimų spragą privatus sektorius turėtų suvokti, kad verta apkarpyti pelnus, bet labiau paremti, socialiai paremti savo darbuotojus, kad jiems, ypač jaunimui, nereikėtų išvykti iš savo šalies. Statistika, manau, realios padėties neatspindi. nemažai jaunuolių, kurie yra užsiregistravę kaip bedarbiai, jie gyvena su savo tėvais ar seneliais. Galbūt jie norėtų vesti, susituokti, įsigyti būstą, bet jie to negali savo leisti. Jaunimo garantijų projektas yra puikus, galime jo didžiuotis, bet finansavimas yra nepakankamas finansavimas turėtų būti toks, kad jaunimais, jaunimas, jaunuoliai galėtų, galėtų jaustis nepriklausomai. Taip pat turėtume atverti kelius jaunuoliams užimti vietas valstybės tarnyboje. Valstybės tarnyboje turėtų būti numaty, numatytos specialios pozicijos jaunimui. Portugalijos nacionalinio parlamento narys Mario Rūvo taip pat paprašė žodžio. Ačiū pirmininkė. Štai mes visi dar kartą sutarėme, kad reikia stiprinti socialinį matmenį. Ne tik dėl, dėl ideologinių priežasčių, bet ir dėl to, kad statistika tai rodo vis daugiau nedarbo, vis daugiau socialinės neligybės, jaunimo nedarbo ir mm, rizikingų darbo vietų. Tai akivaizdu. Pavyzdžiui, Portugalijoje jaunimo nedarbas maždaug 35 procentai Per 13 pastarųjų mėnesių nedarbas didėjo ir tai daugiausia buvo jaunimo nedarbas. Vadinamosis trejetas Europos mm, institucijų trejetas bando primesti taupimo priemonės, bet dėl to skurdas tik gilėja, nedarbas tik didėja. Europos komisija, jos vice pirmininkas turėtų nustatyti sąlygas, privalomas sąlygas, kurias turėtų visos valstybės narės turėtų įgyvendinti, kad mm, socialinė dimensija iš tikrųjų atsirastų Europos darbo tvarkė. Ačiū, labai įdomios diskusijos, naudingos diskusijos įvyko. Svarbu žinoti, kas vyksta skirtingose Europos kampeliuose, galbūt tai ne iki galo įmanoma per dvi minutės, tačiau vis dėlto naudinga. O dabar pereisime prie antrosios šio posėdžio sesijos. Jo tema – Europos strateginių investicijų fondas ir darbo vietų kūrimas jaunimo darbo vietų tikslai. Suteiksiu žodį ponui Edmund Whitbrond. Europos e, reikalų komiteto Lenkijos senate pirmininku. Jis kalbės penkias minutės. Ačiū, pirmininkė. Aš toliau kalbėsiu lenkiškai. E, Szanowni Państwo, w obecnej e, sytuacji gospodarczej. Ponies ir ponai, esant dabartiniai ekonominiai ir politiniai situacijai, Kiekviena iniciatyva, su kurios pagalba siekiama skatinti e, ekonomikas, yra labai svarbi dėl to, kad 25 procentai žmonių neturi darbo. Žinoma, viskas priklauso nuo turimų skaičių, tačiau būtų galima pasakyti, kad ekonominė veikla sumažėjo 8 arba 10 procentų. 25 procentai jaunimo neturi darbo, tai yra labai dideli skaičiai. Prisimindamas tai, kas buvo pasakyta anksčiau, norėčiau pasakyti, kad mes norime reformuoti savo profesinio mokymo sistemą, skatinti jaunus žmonės, kad jie toliau testų mokslą universitetuose. Lenkijoje mes susitelkėme ne į humanitarinius, o į techninius dalykus. Manome, kad tai turėtų būti naudinga. Lenkijos vyriausybė teigia, kad Toks naujas požiūris yra labai naudingas, atsižvelgiant į metinę augimo apžvalgą. Mums, mes pritarėme Junkerio investicijų planui ir šis strategi, e, Europos strateginių investicijų fondas turėtų mums pasitarnauti, nes e, su jo lėšomis turėtų būti susitelkiama į strateginės investicijas. Tačiau reikėtų išsklaidyti įvairias abejonės ir e, problemas, o, kurias aš norėčiau sklaidyti. Pirmiausia, klausimas toks, ar gerai būtų šio fondo finansuoti senas, senus projektus, senas idėjas. Nes kartai susidaro įspūdis, kad jeigu yra tokia programa, kuri vadinasi nauja pradžia, tai yra tarsi nubrėžiama linija ir tai reiškia, kad proje, ankstesni projektai jau nebus finansuojami. Tačiau nežinau, nesu įsitikinęs, ar mes tikrai, ar mums tikrai pasiseks. Štai pažvelkime į Lisabono strategiją buvo pažadėta, kad tai bus kažkas naujo, geresnio. Deja, planas nepasirodė esantis labai naudingas. Vadinasi, reikalinga politinė valia, o jeigu nėra politinės valios, tuomet e, nepasieksime tinkamos sėkmės, o jeigu, arba jeigu parlamente ar taryboje nebus sutarimo. Dėl visų šių abejonių ir problemų komisija atsisakė kai kurių anksčiau planuotų projektų. Norėtume, kad šioje programoje būtų papildomas finansavimas, juk tai yra naujas fondas ir mums reikėtų pasitelkti pažangės priemonės, kai būtų galima užtikrinti, garantuoti paskolas. Uh, turiu su tuo susijusi klausimą. Manyčiau, kad mm, skaičiai yra labai optimistiški. Štai yra numatoma skirti 21 milijardą eurų ir kalbama apie 220 milijonų privačių lėšų, taigi numatoma labai didelė suma, tačiau ji yra bejotina, vargu ar tokia suma bus. Mes kalbame apie didelės rizikos e, investicijas, o paprastai privatus investuotojai labai rūpestingai pagalvoja prieš investuodami į didelės rizikos projektus. Dar dėl kito komisijos pasiūlymo, kuris buvo pateiktas 2012 metais ir jis yra susijęs su obligacijomis. Manyčiau, kad jeigu padaugintume tuos skaičius iš 15, tai gautume tokią sumą, kuri yra tikrai per daug optimistinė. Uh, reikalingas e, kapitalas, kapitalinės investicijos, akivaizdu, kad fondas yra naudingas, tačiau reikalingos veikos taisyklės. Pirmiausia, reikėtų orientuotis į užduotis, reikalingas tikslumas. Ir reikia iš tikrųjų apsispręsti, ko reikia, priešingo atveju visa veikla netitiks tikrovės. Reikalingas papildomas planas, kurį turėtų parengti valstybės narės. E, kitaip sakant, reikėtų finansavimą gauti ir iš valstybių narių. Jeigu susitelksime į strateginius investicijų projektus, tai nedaug kas gali likti mažoms ir vidutinėms įmonėms, o juk juose kuriamos darbo vietos. Ir būtent mažos ir vidutinės įmonės užtikrina ekonomikos gyvybingumą. Ir dar vienas dalykas - energetiniai tinklai, inovacijos, transporto tinklai, plačiai juostis ryšys. Visi šie klausimai yra labai svarbus. Tačiau ar mes pasieksime rezultatų ilgalaikę prasme? Mums reikės dar ilgokai palaukti, kol pamatysime rezultatus. Taigi tiesiog tokie dalykai jūsų pamastymai. Ačiū uždėmesį. Ačiū. O dabar suteiksiu žodį ponui Dominik Hanegan, jis, yra Euro, jis atstovauja Arijos parlamentą, yra Europos komiteto pirmininkas. Ačiū, ačiū Jums. Džiaugiuosi, kad šiandien galiu kreiptis į Jūs. Kalbant apie jaunimo nedarbą, tai yra didžiausias iššūkis. Žinome, kad 24 milijonai žmonių šiuo metu neturi darbo ir 5 milijonai žmonių, kurie dar nėra 25 metų, neturi darbo. Taigi yra problema, kad Europa gali stagnuoti, jeigu nebus tokios iniciatyvos, e, kuria bus siekiama kurti darbo vietas ir daromos investicijos jas. Taigi džiaugiuosi, kad komisijos pirmininkas Junkeris ėmėsi tokio plano labai greitai. Taip pat e, pritariu tam, kad tos periferinės eurozonos šalys, e, juose yra didesnė rizika, taigi tikėkime, kad jom bus skiriamas prioritetas. Ta pati pasakyčiau ir apie savo šalį Airiją. E, kalbant apie dar ekonominę kriziją, krizę, e, kalbant apie 300 milijardus, tai 250 milijardų yra skirta ilgalaikėms investicijoms, o 75 milijardai e, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kolega iš Maltos kalbėjo apie poveikį, mažų, mažų ir vidutinių įmonių poveikį, kuriant darbo vietas. Pavyzdžiui, Airijoje problema yra tokia, kad užtikrinant finansinės investicijas į mažas ir vidutinės įmonės yra labai sudėtinga. Tačiau visa paketo suma nekelia bejonių, manau, kad jau pateikta apie 250 projektų, kuriems reikalingas 1,3 trilijonų eurų. Ir tai yra daug daugiau nei fonde lėšų. Taigi kila klausimas, ar fondas galės užtikrinti finansavimą. Parlamento narės per Banžberes kalbėjo apie investicijų deficitą, kalbant apie lyginant su konkurentais JAV ir Kinijoje. Ir jeigu mes labai greitai dirbsime, tai labai sunku bus rasti tuos sprendimus ir bent iki rudens nebus e, galima gauti lėšų ir dėl to gali susidaryti sunkumų. Žinome, kad daug lėšų bus skirta iš Europos investicijų banko ir kitos organizacijos, kurios nenorėtų investuoti į labai rizikingus projektus. Mums reikalingas santykis 15 e, vienas Kalbant apie rizikingas investicijas ir investicijas dideliems ir mažiems projektams, investicijos bus skirtos daugeliu metų, dauguma tų investicijų bus skirta strateginiams projektams, tikrai reikia investuoti ilgalaikę prasme, tačiau reikalingas subalansuotumas, kad dabar būtų sukurta darbo vietų, ypač jauniems žmonėms. E, ponas iš Ispanijos kalbėjo apie nedarbą Ispanijoje. Jaunimas negali laukti septynerius metus. Priešingo atveju mes turėsime prarastąją kartą, jeigu nesimsime veiksmų greitai. Kolega e, iš Slovakijos kalbėjo apie užimtumo, apie teises darbuotojams. Mums reikia aukštos kokybės darbo vietų, tvarių darbo vietų. Uh, ir mes Airijoje labai nerimaujame dėl sutarčių, kuriuose nenurodomas darbo valandų skaičius. E, ir Romoje gruodžio mėnesį mes kalbėjome apie tai, kad reikia kalbėti apie socialinius rodiklius, kai stebime Europą 2020 strategiją. Sakyčiau, kad ir kalbant apie šį planą reikėtų elgtis panašiai. Mums reikėtų tokių rodiklių, kurie parodytų, kad tos naujos sukurtos darbo vietos yra tvarios. Dabar, e, kadangi komisija komisija jau yra parengusi programą, reikia daryti spaudimą valstybėms narėms, kad jos galėtų investuoti, nes žinome, kad yra daug valstybių narių, kurios gali investuoti, bet to dar nedaro, taigi reikėtų jas paskatinti. Žinau, kad yra ir kitų valstybių narių, kaip ir Airija, kurios neturi lėšų dėl fiskalinio e, susitarimo, pakto nuostatų. Investicijos yra labai svarbus dalykas ir reikėtų, kad apie jas būtų kalbama nesusijęjant to su fiskaliniu paktu, nes E, reikėtų, manyčiau, kad Junkerio tenginiai yra labai naudingi, valstybės narys turėtų juos atsižvelgti e, ir mes galėtume nuspręsti, ar tas fondas naudingas ar ne, pagal tai, kiek darbo vietų bus suskirt, e, sukurta. Manome, kad ne, valstybės narės turėtų taip pat prisidėti prie, indas, prie šio fondo lėšų, e, reikalingas labai stiprus projektų valdymas, kad būtų galima greitai pasiekti rezultatų, reikėtų kalbėti apie pusiausvyrą, siekiant užtikrinti, kad būtų panaudota visa projektų, visos, visos fondo lėšos ir svarbu, kad darbo vietos, kurios bus sukurtos, būtų tvarios ir aukštos kokybės. Ačiū. Thank you, uh, now... Ačiū, o dabar suteiksiu žodį paskutiniam pranešėjui ir tai bus ponia Danut Marita Jezlovietska, ji yra mūsų komiteto vicepirmininkė ir ji taip pat yra pranešėja dėl pasiūlymo dėl reglamentų dėl Europos strateginių investicijų fondo. Taigi žodis jums, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Po šitų dviejų pasisakymų reikėtų ir mums prisitaikyti parlamento komitetui pasisakyti, kaip mes ketiname realizuoti šios, e, šią programą. Kągi norėčiau pasakyti savo pasisakymu. Aš noriu iškelti teigiamą šios idėjos pusę, komisaro Junkerio sumanimo pusę. Manau, kad tai labai svarbus dokumentas, nes bus sukurtas strateginių investicijų fondas. Tai svarbus dokumentas, pagal kurį. Mm, daugumai Europos, tūkstančiams Europos piliečių galbūt pagerės gyvenimas. Ir piliečiai mato viltį šiame dokumente. Aš manau, kad šis dokumentas yra ne tik tai šansas, bet ir mūsų atsakomybė piliečiams. Idėjos, kurios čia yra iškeltos, turėtų padėti mums paskatinti augimą ir grįžti prieš krizinį laikotarpį. Ne vieną kartą diskutavome apie šį dokumentą ir parlamente, ir kituose susitikimuose. Manome, kad šis instrumentas tikrai galėtų užtikrinti tolesnį augimą. Bet žinom, kad dabartiniai mūsų veiksmai yra nepakankami ir nėra pakankamo greičio tam, kad, užtektin, kad, kad augimas būtų toks, kokio mes siekiame. Mes turime nedaug laiko įgyvendinti šiam dokumentui. Dažnai mums tenka išgirsti, kad parlamentas ir komisija yra tokios sunkia svorės institucijos, kurios taip lietai priima sprendimus, kad mm, niekas nevyksta. Ir dabar situacija yra tokia, kad laiko tikrai yra nedaug ir laiko nedaug yra ir mums parlamentui, ir visoms kitoms institucijoms, kurios turi kuo greičiau mobilizuoti jėgas įgyvendinti šį dokumentą. Kasgi dabar turėtų įvykti artimiausių metų? komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker pateikė investicijų planą praeitų metų lapkričio mėnesį. Taryba gruodžio mėnesį jį patvirtino ir kovo viduryje jau bus parengti visi reikalingi teisės aktai tam, kad būtų galima pradėti įgyvendinimą. Komisaras Dombrovskis pabrėžia, kad reikia kuo greičiau pradėti veiksmus, reikia valstybių narių politinės paramos šiems dokumentams. Taryboje vyksto, vyksta dėrybos, jos prasidėjo šių metų sausį. Socialinių reikalų taryba turėtų balsuoti dėl savo nuomonės kovo, balandžio pirmą dieną vėliausiai, atsiprašau. Ir tikrai ne, labai greitai bus pateikta stipri pozicija. Mes parlamente tikimės savo poziciją per artimiausius mėnesius apsvarstyti ir gegužės viduryje priimti. Aš manau, kad tokių dokumentų, tokių reglamentų rengimas tokiu tempu kaip dabar yra tikrai labai greitas. Komisaro Junkerio, pasiūly, komisaro Junkerio pasiūlymas ir reglamentas turi keletą svarbių aspektų. Fondas remiasi keliais ramščiais. Tai yra papildomas investicijos artimiausiams trims metams jau siekia 315 milijardų eurų. Taip galima užtikrinti privačių investicijų prisidėjimą prie projektų įgyvendinimo. Kitas dalykas - papildomos investicijos skirtos realios ekonomikos skatinimui. Trečias dalykas - didesnis reguliavimo skaidrumas, geresnis investicinės, geresnė investicinė aplinka. Ir šis planas gali būti įgyvendintas tik tuo met, ir jis bus efektyvus tik tuo met, jeigu jame dalyvaus kuo daugiau šalių. Tai turėtų būti ir vyriausybės, ir regioninės institucijos, ir privatus investuotojai. Fondo įsteigimas yra gera idėja ir aš manau, kad lėšos bus išleistos teisingai. Investicijų stoka neleidžia mums įgyvendyti Europą 2020 planų. Kaip matyti, likščiolinės priemonės nedavė pakankamų rezultatų. O pagal šį fondą bus galima finansuoti energetikos, transporto sritis, tinklų kūrimą. Tai bus investicijos į realią ekonomiką ir aš manau, kad būtent tai ir yra šio instrumento būsimos sėkmės pagrindas pridėtinė vertė bus pasiekiama visoje ES ir tai atitiks ES politinius tikslus. Investicijos bus ilgalaikės, sukurs ilgalaikės tvarias darbo vietas ir padės mažinti nedarbą. Taip pat reikėtų paremti ir tarp valstybinius projektus vykdomus pasienio regionuose. Pagal šį planą galima būtų sukurti apie 2,5 milijono darbo vietų. Tai reiškia, kad dabar ES piliečiai ir įmonės turi milijardus eurų sukaupę santaupų ir galės jas panaudoti. ES komisija ir ES investicijų bankas atliko tyrimus, kurie parodė, kad dabar nefinansuojami labai rentabilūs projektai, kurie atsipirks nes yra nepasitikėjimas. Ir pasitikėjimo krizė neleidžia investuoti Europoje. Šis fondas gali atblokuoti šią susidariusią stagnacinę situaciją, pagyvinti investicijų klimatą ir paskatinti viešojo ir privataus sektoriaus investicijas įvairius sektorius. Atsižvelgiant į praeitų metų komisijos pateiktą planą, nereikėtų apkrauti per nelik vyriausybių finansų, ir šis fondas yra neutralus biudžeto sudarimo požiūriu. Bet mes turime ir vieną kitą abejonę dėl kelių milijardų eurų trūkumo. Ten yra pateikti tam tikri dauginimo elementai, bet jie nėra visiškai aiškus. Taip pat e, reikia atsižvelgti į mažų, smulkių, vidutinių įmonių poreikius, nes jos būtent bus pagrindinės pagrindiniai faktoriai ir pagrindinės tos įmonės, kurios gaus didžiausią paramos dalį. Būtent jos turės sukurti tą dauginamąjį efektą, kurio tikimasi iš šio fondo. Be to kelia klausimų ir fondo valdymo klausimas. Ar bus sukūriamas investicinis komitetas, kuris atrinks projektus, vertus paramos ir jis neturėtų būti politinis, tai turėtų būti komitetas, kuris atrinktų labiausiai apsimokančius projektus, tokius, kurie sukurtų daugiausia darbo vietų. Taip pat klausimas kyla dėl tos tarybos, kuri valdys šį instrumentą. Reikėtų padaryti valdymą nepriklausomų nuo valstybių narių įnašo dydžių. Tai tarsi atrodo logiška, bet kartu yra ir politiškai aiškiai labai mm, ribota, nes tik tai didžiosios valstybės narės galės turėti žodį valdymo taryboje. Taip pat, kaip kolegos jau minėjo, mūsų buvusiame posėdėje Šiame projekte dar trūksta konkrečių atrankos, projektų atrankos kriterijų. Manau, kad atrankos kriterijai jau dabar turėtų būti paskelbti tam, kad investuotojai galėtų iš karto pasakyti, kiek jie, kokią dalimi jie galės dalyvauti būsimose investicijose. Ačiū. Thank you. That was a lot of, of... Ačiū. Pabėrėte daug įdomių faktų. <clears throat> O dabar kalbės kalbėtojai po dvi minutės. Pirmiausia, ponas Liund, Danijos parlamento atstovas. Ačiū už suteiktą žodį, pirmininkė. Aš esu socialdemokratų Danijoje atstovas. Matome puikių galimybių, kuriomis turėtų pasinaudoti Europos investicijų fondas. Bus labai įdomu pamatyti, kokie projektai bus parengti. Aš tikiuosi, kad matysime E, projektus e, energetikos, e, elektros energijos srityje, kad mes Europoje tinkamiau apsirūpintume energijos ištikliais. Kai kalbame apie investicijas Europos Sąjungoje, man yra svarbu, kad tos investicijos būtų tarp valstybinės, kad jos neapsiribotų vieną valstybę ir taip pat, kad investicijos būtų skirtos kovoti su socialiniu dempingu. Taip pat e, projektai turėtų koncentruotis į žmonių švietimą ir mokymą, ypač jaunimo. Jaunimui turėtų būti atvertos tų projektų galimybės. E, būtent taip turėtų būti konstruojami tie projektai. E, energetika ir infrastruktūra tai yra tos sritys, kurios turėtų gauti daugiausia naudos iš Europos investicijų fondo projektų. Ačiū. Dabar žodis ponui Zaširinskui, Lietuvos parlamentas. Viena replika dėl, dėl laisvo darbo jėgos judėjimo ir jaunimo. Taigi, laisvas darbo jėgos judėjimas, ar tai yra vertybė? Atrodo, kad taip, bet kam vertybė? Ar visiems vertybė? Šalis tarp jų ir mano Lietuva, šalis tarp jų ir mano Lietuva palieka jauni, darbingo amžiaus žmonės. Priežastis netinkama ekonominė, socialinė šalies situacija. Tai mūsų piliečiai, į kuriuos valstybė investavo, išaugino, išmokslino juos Lietuvoje, o jie ieško ir išvyksta kitur, nes yra dviejų greičių Europa didžiuliai gerovės skirtumai. Turtingose ES valstybėse jie joms kūrė nacionalinį vidaus produktą, didina tų šalių gerovę, didina jų, bet ne savo šalies gerovę. Nes mano šalyje, kaip žinia, skurdo rodiklis yra trečias nuo galo, savižudybės pirmoji vietoj nuo galo ir taip toliau. Bet nežiūrint to, kad emigrantai kūrė ten vidinį produktą, jie tose šalise yra žeminami, jie kaltinami dėl šalių kuriose dirba vidaus problemų. žinoma tai dažnai politiniai populistiniai pareiškimai kaip pavyzdžiui jungtinėje karalystėje bet tai žeidžia žmones ir nuvertina europos sąjungos vertybes kurių teikiama nauda yra priimama. emigracija iš neturtingesnių europos sąjungos valstybių narių mažina mūsų ekonominį potencialą didina demografines visuomenės senėjimo problemas kurių pagreitis beje lietuvoje yra didžiausias tarp europos sąjungos valstybių siekiantis virš aštuoniolika procentų. ir klausimas ar ne laikas spręsti tokių mano šalyje ir kitų kitose šalyse išaugintų išmokslintų žmonių kainos kompensavimo klausimą? tai viena ir antra ar nebūtų tikslinga turėti privalomą socialinės sanglaudos priežiūros mechanizmą jis turi veikti vienodai europoje nepriklausomai nuo to ar tai didelė ir turtinga šalis ar maža ir skurdi šalis. toks priežiūros mechanizmas turi būti pagrindas vertinant europos sąjungos veiklą. ačiū. Thank you. I'll give the floor to Silvia Simfa uh, from Latvia and the National Parliament. Latvijos Latvijos nacionalinio parlamento narė. Šiuo metu Europoje patiriame pokyčių. E, neužtenka vien vizijos, turime struktūriškai valdyti situaciją, kad neprarastume e, pagreičio ir įgyvendintume reikiamas priemonės. Reikia rasti pusiausvyrą tarp užimtumo ir socialinių reikalų ir makroekonominių poreikių. Latvijai tai yra svarbu, svarbu įgyvendinti investicijų ir darbo vietų kūrimo priemonių paketą. Labai svarbu, kad investicijų programa būtų gerai apgalvota. Mm, visos ES valstybės turėtų pasinaudoti investicijų galimybėmis, o atrinkti projektai turėtų sukurti kokybiškų darbo vietų ir kovoti su skurdu. Įmonėms reikia sukurti vienodas sąlygas konkuruoti, labai svarbu remti mažas ir vidutinės įmonės. Tai yra pagrindinis naujų darbo vietų kūrimo šaltinis. Reikia rasti socialinio dialogo priemonių bendradarbiavimo su socialiniais partneriais prie, e, priemonių mm, sustiprinti socialinę dimenciją. Būtina labiau įtraukti sociartnerius ir savivaldybės. ES ir nacionalinių lygmenimis. Ačiū ponė Rodrygės. Ji yra šio parlamento narė iš Portugalijos ir socialdemokratų frakcijos vicepirmininkė. Ačiū. Malonu šiandien išgirsti, kad kalbėtojai sutinka, jog šio investicijų plano mums reikia nes Europoje trūksta geresnių, kokybiškesnių darbo vietų. Šio investicijų plano reikia tam, kad mūsų Europos 2020 strategija iš tikrųjų būtų įgyveninta. Anksčiau mums tokių įgyvenimo priemonių trūko. Turime užtikrinti, kad turėtų būti aiškus kriterijai, kaip atrinkti projektus. Vienas iš kriterijų turėtų būti darbo vietų kūrimas, bet būtent kokybiškų darbo vietų. Pagal šitą kriterijų reikia vertinti e, strateginių investicijų fondą. O tas kriterijus kokybiškos darbo vietos. Antra. Kolegos reiškia būkštavimų, ar šitas fondas išjudins papildomų investicijų. Šiuo metu baiminas, baiminamasi, kad šitas fondas bus per silpnas. Tam, kad būtų išjudintos, stimuliuojamos papildomos investicijos, turi prisidėti valstybės narės. Turime diskutuoti ir stengtis, kad vyriausybės kiekviena sumokėtų savo indėlį. Valstybės narės privalo, privalėtų dalyvauti fonde, bet šiuo metu tai dar nėra aišku. Nėra aišku, ar tai vyks. Kai kuriuose valstybės narėse yra aiški biudžeto deficito situacija. Ir dėl to kai kurios valstybės negali dalyvauti fondo veikloje dėl stabilumo ir ekonomikos augimo fakto reikalavimų. Akivaizdu ir tai, kad glaudžiau turėtų bendrabiauti Europos parlamentarai su nacionaliniais parlamentarais, kad šitas planas taptų realybę. Mūsų frakcija įsipareigojo remti Jean-Claude Junckerį su sąlyga, kad Europos investicijų fondas taps realybė. Ačiū dabar Lenkijos parlamento narys. E, ten plan inwestycyjny ma na celu e, ruszenie. Tęsiu Lenkų kalbą. Investicijų planas yra susijęs su Europos ekonomikos skatinimo, taigi mums reikia, kad Europos BVP daugiau sudarytų pajamos iš gamybos. Iš tikrųjų, teisingai sakėte, viena ranka turi žinoti, ką daro kita. Gamybos našumas yra problemiškas, tam trukdo klimato kaitos politika, dėl to mažėja gamyba arba jį, jos pajėgumai yra ribojami. Kita problema yra lėšos, kurios bus panaudotos Junkerio plano įgyvendinimui. Tai yra tos lėšos, kurias reikės paimti iš jau dabar įgyvendinamų projektų. Lenkijoje bijomasi, kad gali atsirasti rizika sanglaudos fondui arba apskritai ir kitiems ES fondams. To neturėtų įvykti. Junkerio planas yra puikus, mes jam pritarėme, tačiau reikėtų susitelkti ties konkrečiais poreikiais arba ypatingomis val sąlygomis valstybėse narėse. Uh, Turime įvairiausių planų, pavyzdžiui, dėl mokesčių bazės suderinimo, tačiau tuose planuose neatsižvelgiama į ypatingas sąlygas kiekvienoje valstybėje narėje ir tai trukdo investicijoms o reikėtų, kad Junkerio plane būtų skatinamos investicijos. Lenkijoje algos nėra labai mažos, lyginant su darbo laiku. Kalbant apie minimalios algos suderinimą, ir apie tai kalbama komiteto 21 ir 23 straipsnėje. Manyčiau, kad tai neteisinga, nereikėtų to derinti. Toliau Gabriela Kretu, jie atstovauja Rumunijos parlamentui. Ačiū. Dėl darbo rinkos reformų, kolegos, galėčiau padaryti tik vieną išvadą chirurgija, operacija pasisekė, tik pacientas numirė. Taigi man visiškai neaišku, neaiški situacija dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, kai kalbame apie darbo rinką Europos Sąjungoje, tai reikėtų pripažinti, kad yra 28 darbo rinkos su 28 skirtingomis algomis, algų lygmenimis arba pasirašius kolektyvinės darbo sutartis arba ne. Vidutinė alga yra 600 kartų mažiausia e, e, alga yra 600 kartų mažesnė nei vidutinė ES alga, darbo rinka nėra pati savaime rinka. Ji priklauso nuo, žinote, kokių aplinkybių. Tikslas visiškas užimtumas nėra mūsų rinkos ekonomikos tikslas. Tai priklauso nuo esamos paklausos ir nuo kitų rinkų. Reikia kalbėti ir apie prekių ir paslaugų vidaus rinką. mums reikia kovoti su pajamų neligybė. Jeigu, nes jeigu mums iš tikrųjų yra svarbu taip, kaip gyvena mūsų piliečiai, mažos ir vidutinės mažose ir vidutinėse įmonėse sukūrėm 80-90 procentų darbo vietų, o didelės įmonės paprastai nesukuria daug naujų darbo vietų. O Junkerio planas yra, nėra skirtas mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios teikia paslaugas vartotojams ir gamina produktus. Ir dėl to didėja darbo rinka ir sunku sėkmingai gyvendinti darbo rinkos reformas. Kolegos, e, Dauguma mūsų yra tik gerai informuoti optimistai. Junkerio planas dėje nepadės išspręsti tų problemų, su kuriomis susidurėme. Ačiū. Uh, Ačiū toliau Laura Agie, ji yra mūsų komiteto Europos parlamento narė. Prašau. Dėkuoju. laimė nesijaučiu patekusi ne savo vieton, nes kitą kartą man tikrai kyla klausimas, ar mes gyvename tam pačiame, tame pačiame pasaulyje su jumis. Išgirdau dalykų, kurie mane labai nustebino, kas dėl Europos strateginių investicijų fondo. Buvo išsakyta viena kita kritinė pastaba, ir vienas kitas atsakymas irgi būtų ne, ne pro šalį į tas išsakytas pastabas. Kodėl? Todėl, kad yra šiame fonde naudojami resursai, nėra kažkokie nauji resursai, jie paimami iš kitų programų, sakykime, iš Horizontas 2020 programos, paimama tam tikra lėšių dalis ir perkeliama į šį naują investicijų fondą. Tai kur čia nauda? Aš nesuprantu, kaip mes ruošiamės pasiekti kažkokiu rezultatu, jeigu iš tyrimus ryties išimame tam tikrą pinigų dalį ir perduodame ją kitam fondui. Čia taip pat buvo dažnai minimos ir privačios lėšos ir aš noriu užduoti klausimą, koks privatus fondas ar investuotojas norėtų įdėti savo pinigus į tokios didelės rizikos fondą kaip šis. Lygi šiol niekas nenorėdavo investuoti į tokius projektus, kokie čia yra siūlomi, o ką dabar mostelėsime burtų lasdelę ir staiga kas nors pasikeis, nemanau. Kitas klausimas, kas atrinks ir kaip bus atrenkami nauji projektai kiek valstybė reikės prisidėti prie jų įgyvendinimo, kaip jie bus vykdomi regionuose valstybė, žinoma, suinteresuota, kad jos projektas, jos šalies projektas būtų įgyvendinamas. Tačiau kokiu būdu bus įgyvendinami tarp regioniniai ir tarp valstybiniai projektai, kas iš valstyb, kuri valstybė turės prisidėti prie jų. Gali būti, kad valstybė nenorės finansuoti kitos šalies inicijuoto projekto. Dar vienas dalykas - deficitas ir mūsų santykis su bendru vidaus produktu. Visose valstybėse tas deficitas yra nemažas, bet skaičiuoja skaičiavimai kit, vienur yra vienokie, kitur kitokie. Ir ne visoms valstybėms narėms daroma nuolaidų skaičiuojant deficitą. Mes numatome 5 metų planas, dabar uh, Tas planas, aišku, neįgyvendinamas, tada jisai yra pratesiamas, per tą, plan, per tą laikotarpį turi, gražinti, turi būti gražintos skolos arba kas nors turi įvykti, paprastai tai neįvyksta, terminai pratesiami ir visos tos programos iš esmės žlunga. žlunga. Taigi čia bus lygiai taip pat kaip ir visur. Dabar kalbėsiu tos prikėl, sako pirmininkė. Vinija, Slo... iš Slovenijos parlamento. Taip. Dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Ponios ir ponai, aš noriu Jums padėkoti už kvietimą atvykti į šį posėdį ir aš pirmą kartą jame dalyvauju tokiame proaktyviame klimate ir galiu pats imtis žodžio. Ir už tai noriu Jums padėkoti, noriu padėkoti ir organizatoriams. Skirtingai nuo kolegų, kurie buvo nusiteikę gerokai pesimistiškiau negu aš, kaip kolegė, sakykime, iš Rumunijos. Dabar aš vis dar esu optimistinės nuomonės. Manau, kad galima sukurti naujų darbo vietų ir jos bus pakankamai stabilios ir kokybiškos, naudojantis šiais, šiomis priemonėmis, kurios siūlomos. Tačiau turiu ir aš abejonių. Minėjo, jau buvo minėta, kad Europoje dabar yra 24 milijonai darbo neturinčių žmonių. Tai yra 12 kartų daugiau negu kad šiuo metu apskritai Slovenijoje gyvena žmonių. Taigi sumažinti šį skaičių jau yra didžiulis tikslas. Be to mes nusistatome labai toli siekiančius tikslus transporto ir energetikos tinklų srityje, dauginamieji efektai čia yra didžiuliai. Ir aš manau, kad jeigu nesimsime veiksmų iš karto, tai nieko ir nebus. Negali būti taip, kad žmonės būtų pamiršti ir pasijustų antrarūšiais Europos piliečiais. Kalbėti ir galvoti apie dviejų greičių Europą apskritai yra negalima. Dar kartą noriu pabrėžti, kad mano nusiteikimas yra optimistinis. Aš manau, kad visi kartu, kartu su komisija, parlamentu ir nacionaliniais parlamentais ėmėsi darbo, mes galime pasiekti neblogų rezultatų. Mes galime sukurti projektus, kurie, kurių pasakoje bus pastatytos gatvės, nutiesti geležinkeliai, sukurtos darbo vietos ir jos bus ilgalaikės ir jos bus skirtos ir jauniems, ir vyresniems žmonėms. Ačiū, toliau kalbės ponė Blinkevičiūtė. Ačiū pirmininkė. Na, pirmiausia, aš sveikinu už tą galimybę, kad mes Europos parlamento nariai e, kartu su nacionaliniu parlamentu nariais e, svarstom naujai pasiūlytą junkerio planą dėl investicijų ir dėl to investicijų e, strateginių investicijų fondo. kolegos aš tai sveikinu ir pirmiausia štai dėl ko prisiminkim visiškai neseną laiką kuomet baroso komisija rasdavo tik vieną išeitį kaip suvaldyti krizę europos sąjungoje taupyt nurėžt atimt ir pirmiausia iš kur iš socialinės srities vadinasi čia jau yra pažanga nes junkeris pasiūlė eiti per investicijas kaip sakant, kitaip sakant investuot bet šalia to mes europos parlamente ne kartą tiek politinėse grupėse tiek čia užimtumo ir socialinių reikalų komitete akcentuojame kad šitas investicijų planas investicijų fondas turi garantuoti socialinę grąžą kitaip sakant kokybiškas ilgalaikes darbo vietas apie ką kalbėjo ir kolegos. priešingu atveju europos sąjunga nepakils iš recesijos europos sąjungoje nebus bendro pasitikėjimo ir nebus rezultato. Taip, tos rytis, į kurias reikia investuoti, tai yra, kurios stiprina ES ir jos ES saugumą, bendrijos saugumą, ypatingai vertinant dabartinę geopolitinę situaciją. Aš turiu omeny, energetik, energetiką reikia vystyti, transportą, skaitmeninę rinką, tas, kas mus padarys konkurencingais. Tačiau jeigu tik tai bus išmestos iš šito investavimo galimybių mažos ir vidutinės įmonės, rezultato nebus. Todėl čia ir kalbu dabar su nacionalinių parlamentų nariais, kad mažos ir vidutinės įmonės turi būti šito bendro investicijų plano dalis, nes jos sukuria daugiausia darbo vietų bendryjoje. Niekas ir nesako, kad bus lengva gauti tuos 315 milijardų eurų. Bet tam turi dirbti kartu nacionaliniai parlamentai, privatus investuotojai, socialiniai partneriai, Europos komisija ir Europos parlamentas. Tik tada bus rezultatas. Ačiū. Thank you. Uh, I'll give the floor to Enrique Calvet, also member of this European Parliament. Enrique Calvet, šio parlamento narys. Žodis jums. Enrikiai Kalber regis nėra. Dėkuoju, pirmininkė. Atsiprašau, neišgirdau jūs sakant mano pavardę. Ačiū, kad suteikėte man žodį. Norėčiau pasidalinti keliomis mintimis. Iš principo visi sutinkame, kad Junkerio planas yra geras dalykas, jisai bet kuriuo atveju yra geriau negu nieko. Milijardų skiriama nemažai, 21 milijardas iš ES lėšų, bet pažiūrėkime į praktinę įgyvendinimo pusę. Įgyvendinant kils problemų, jeigu mes neskirsime trumpalaikių ir ilgalaikių arba vidutinio laikotarpio investicijų. Ilgalaikės bei vidutinio laikotarpio investicijos turi būti labai specifinės, jos turi būti inovatyvios, turi būti nukreiptos į ilgalaikę perspektyvą. Tuo tarpu trumpalaikės investicijos turi būti susijęs su tiesioginiu darbo vieto kūrimu. Ir tai nėra vien tik tai nacionalinės valstybių narių problemos, tai yra visos ES problema, kuri mums labai daug kainuos, jeigu nespręsime to dabar. Į tai reikia atsižvelgti atrenkant projektus. Taip pat manau, kad šiame plane yra tam tikrų apibrieščių, kurios turėtų būti patikslintos. Turime veikti ne tik šalies narės lygmenių, bet atrenkdami, atrinkdami projektus atsižvelgti į socialinius aspektus ir į užimtumo mažinimo aspektą. Aš manau, kad kriterijai turi būti, ypač užimtumo kriterijai atrenkant projektus, turi būti privalomi tiek kuriant tiesioginės, tiek netiesioginės darbo vietas. Tai yra vienas iš privalomų kriterijų, taip pat turėtų būti privalomas kriterijus ir smulkių vidutinių įmonių įsitraukimas į projektus. Didžiosios investicijos, kurias atlieka didžiosios įmonės, yra taip pat gerai, bet čia reikia nepamiršti ir socialinių aspektų, bet smulkės vidutinės įmonės vis dėlto yra dar svarbiau. Dar vienas dalykas darbo vietos, kurios bus sukurtos, turi būti tvarios, aukštos kokybės ir ilgalaikės. Tuo net nereikia abejoti, dėl to aš ir nediskutuoju bet nedarbo problema Europoje yra visų pirma menka išsilavinimą turinčių asmenų problema. Taigi pradėti reikia nuo to, kad būtų kūriamos ne tik aukštos kokybės, bet ir visokios kokybės darbo vietos, kurioje, kuriuose galėtų dirbti ir išsilavinimo neturintys asmenys. Ačiū, Emilijan Pavel. Dėkoju atidžiai klausiausi pasiūlymų ir supratau, kad mes visi pabrėžiame infrastruktūros klausimą. Taip, trumpalaikė prasme infrastruktūra galėtų padėti atliepti šios poreikius ir sukurti darbo vietų. Tačiau iš tikrųjų reikėtų pabrėžti inovacijas ir mokslinius tyrimus. ir ko galėtume pasiekti, kai kalbame apie papildomą vertę. Tai yra informacinės technologijas, energetika, kolegija apie tai kalbėjo, tam tikrai pritarėme. Būtent tokių projektų mums reikia. Aš kaip šio parlamento komiteto narys norėčiau pasakyti, kad mums reikėtų komisijai pasiūlyti tinkamumo kriterijus kiek darbo vietų bus sukurta, kokios jos bus, kaip ilgai jos bus. lėšas reikia valdyti atsižvelgiant į poreikius, o ne vien tik į kreditorių pageidavimus. Rumunija neįstengs į fondą pervesti 15 milijonų žinau, bet mums tikrai reikės didesnės paramos iš šio investicijų fondo. Užimtumo komitetas turėtų padėti atrinkti finansuojamus projektus, o tie projektai turėtų padėti išspręsti skirtumus tarp rytų ir vakarų. Pone Jezlovietska, jums dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Ir aš norėjau įsitraukti šias diskusijas, nes kaip ir dauguma jūsų pritariu išsakytoms abejonėms. Leiskite pridurti dar vieną abejonę prie to, kas jau buvo pasakyta. Manyčiau, kad tai yra svarbus dalykas, kai kalbame apie projektų įgyvendinimą. Mes dažniausiai kalbame apie tai, kad bus įgyvendinami dideli visos Europos projektai susijęs su energetika, inovacijomis. Ir teigiame, kad norime stimuliuoti, skatinti užšaldytą investicinį kapitalą savo šalyse. Ta pati būtų galima pasakyti ir apie mažas ir vidutinės įmonės. Taigi man kyla tokių abejonių, ar tos įmonės, mažas ir vidutinės įmonės, turi pakankamų galimybių vykdyti tokius projektus. Ar mažos ir vidutinės įmonės yra tikrai E, turėtų pasinaudoti tai, tomis sušaldytomis lėšomis. Man kyla bejonių, nes kai pažiūrime į Europoje veikiančias mažas ir vidutinės įmonės, tai susidaro įspūdis, kad tos įmonės nėra pasiruošusios didelius projektus įgyvendinti. Projektas, fondas yra geras, bet pritariu kolegai iš Slovenijos, kad uh, mes visi atsakingi už šio plano sėkmę. Ir mes nacionalinio parlamento nariai, nacionalinių parlamentų nariai turime dirbti šiuo klausimu ir kad išvengtume tokios situacijos, kokią apibūdino kolega iš Lietuvos, emigracijos, e, skurdo, tai turime dirbti kartu Lenkijoje. E, mes irgi kalbame, kad jau dabar reikia ruošti mažas ir vidutinės įmonės kad jos būtų pasiruošusios pasinaudoti fondo lėšomis ir kurti darbo vietas. Reikia konsultuoti tas įmonės. Mes kalbėjome apie valstybinės ir privačias partnerystės ir kolega iš Latvijos regės tai minėjo pažvelgime į savo nacionalinius teisės aktus, ar jie pakankamai geri, ar jie gali padėti skatinti privačias ir valstybinės partnerystės. Jeigu ne, tai gal dabar būtų pats laikas peržiūrėti teisės aktų savo šalyse. Mes turime daug įvairiausių priemonių kurios gali padėti MVI dalyvauti šiame darbe ir kad būtų užtikrintas tas svertų politika. Kolega iš Lenkijos parlamento kalbėjo apie lėšų pervedimą, klausimą, ar bus įgyvendinami seni projektai, bet manyčiau, kad bus daugiau ir privačių investicijų. Taigi tiek pasisakymų šiandien, manyčiau, kad visi turime e, būti vieningi e, šioje situacijoje. Tai gali būti rizikinga, neaišku, kaip pavyks pasiekti sėkmės, e, gali viskas ir nepavykti, bet tuo pačiu drįstų sakyti, kad e, mes bent jau šiame parlamente esame vieningi. O kai dėl nacionalinių parlamentų narių, tai puiku, kad galime apie šiuos klausimus diskutuoti ir šiame parlamente, ir nacionaliniuose parlamentuose. Ir mes kalbame ne tik apie tai, kaip prarasti viltį, mes kalbame apie investicijas, kalbame apie ateitį ir kažkur tai reikia pradėti. Ir tas procesas jau pradėtas. Taigi turime pasistengti ir kuo geriau tuo pasinaudoti, nes tai susiję ne tik su darbo vietomis, ne tik su augimu, bet tai susiję su augimu, e, demokratija ir ateityme. Taigi ačiū Jums už Jūsų viltis, ačiū ir už kritiką. Suprantama, mes stengiamės į situaciją žvelgti realiai, bet stengiamės ir tikėti ateitimi. Ačiū Jums. Thank you.